rodys jums. Pirmas pastebėjimas, ponė pirmininkė. Pone, prašau nešaukti. Gerbkite parlamento narius, ponė parlamentarę. Señora presidenta. Señora presidenta. Pone pirmininkė. Taip, prašom tęsti. Jūs turėtumėte apsaugoti parlamento narius, kai jie kalba. Jūs nepaaiškinote frakcijos požiūrio, jie pabandė sabotuoti diskusijas dėl Burundžio ir nepaaiškino, kodėl nori nutraukti tas diskusijas. Žmonės Burundija žūsta demokratijos vardan, o toks elgesys užtraukia gėdą visam mūsų parlamentui. Köszönöm, képviselő asszony, akkor járunk el a leghelyesebben. Dėkuoju, pirmininkė. Man atrodo, teisingiausia būtų tęsti rames diskusijas ir todėl žodis poniai Valiciano trim minutėm dabar. Mm, turi būti surenkti demokratiniai rinkimai Burundija, tačiau dabar nėra užtikrintos tinkamos sąlygos, kad jie įvyktų. E, Burundžio rinkimai būtų svarbus ne tik tai šaliai, bet ir visam regionui. Noriu pasis, pasveikinti mūsų atstovybę Burundiją, mm, jos ambasadorių, techninius stebėtojus, vyriausiai galiotiniai ir kolega David Martin. Jų darbo dėka galima buvo įvertinti tikrąją situaciją toje šalyje. E, o būtent, kad opozicijai yra grasinama, e, ribojama žiniasklaidos laisvė, žuvo daugiau nei 40 žmonių ir pabėgėlių skaičius e, kaiminėse šalise jau viršijo šimtus tūkstančių. Už tai atsakingas yra tiesiog pats prezidentas. Prezidentas akivaizdžiai pažeidė Arušą susitarimus, jis nusprendė, kad jo paties politinė karjera yra svarbesnė už jo piliečių gyvybę ir laisvę. Dabar pažeidinėjama konstitucija yra rušo susitarimai. Europos Sąjunga turi išlikti tvirta. Jeigu buvo susitarta, kad prezidento daugiau rinkti nebus įmanoma šio to pačio, tai taip ir turi būti. Mums nepavyko išvengti eskalacijos, nei ES, nei jungtinės tautos to nesugebėjo padaryti, tačiau reikia imtis veiksmų, kadangi žūsta žmonės. Tačiau nepaisant to, FDD kolegos e, iš to sugebėjo dar ir pasityčioti. Turime numatyti finansinę paramą ir skirti ją pilietinės visuomenės palaikymui ir palaikymui tų, kurie Burundija gina ar ruša susitarimus. E, turėtume taip pat e, taikyti ribojančias priemonės ir nebeišduoti tam tikriems asmenims vizų Burundžio elitui, kurie e, trukdo demokratijos vystimuisi, taip pat turėtume išaldyti ir tuos menų sąskaitas. Visiems Burundžio atstovams, kurie stebėjo šį chaosą salėje, noriu pasakyti, kad mes atsiprašome už tai. Šitie žmonės, kurie taip elgesi, netiki ES, netiki demokratiją, jie tyčiojasi ir juokiasi iš to, kas yra iš normalių įprastų demokratinių diskusijų šiame parlamente. Ir nors kai kurios grupės siekia e, sužlugdyti ES, didžioji dauguma ir toliau pasiryžę ginti ir puoselėti ES pamatinės vertybės. Dėkuoju. Ačiū pirminkė, dabar ponas Telička, vieną minutę. Ačiū pirminkė, visų pirma norėčiau atsiprašyti parlamento posėdžio lankytojų. Tai puikus pavyzdys, kai bandžiau apginti diskusiją dėl Burundžio, mus išvadino fašistais ir netgi nesiteikė atsiprašyti. Kalbėsiu labai trumpai. Manau, gavome iš jūsų komisijos narių e, pakankamai informacijos ir vis dėlto kai ko trūksta ir tikiuosi galėsite perduoti poniai Mogerinė, kad priemonės, kurių imamasi e, bendrosios užsienio reikalų politikos srityje, turėtų e, sugebėti daryti spaudimą Burundžio prezidentui, kad toks režimas nebeišliktų. To man pritrūko jūsų pristatymę. Aš suprantu, kad e, skleidžiame informaciją bet e, svarbu daryti viską, kad e, situacija nebeblogėtų ir nebepasikartotų. Būtent to reikia. Ačiū. Dėkuoju. Pone, dabar kalbės ponia e, Lopės Bermeho vienai minutiai, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Padėtis Burundija labai rimta. Ir um, taip dažnai nutinka Afrikos valstybėse ir um, vakarų žiniasklaida nepelnytai pamiršta apie tai prieš mėnesį. Dėl politinio nestabilumo iš šalies pabėgo daugiau nei 110 tūkstančių pabėgėlių ir ES turėtų pademonstruoti solidarumą savo valstybėms narėms, kurioms tenka priimti pabėgėlius. Dažnai e, tikimasi intervencijos iš ES ir finansinės paramos ir kitokios paramos skirimas būtinas, bet e, to nepakanka. Negalime leisti, kad e, komerciniai arba geopolitiniai interesai turėtų viršenybę palyginti su demokratiniais interesais, kad nebūtų prekiaujama ginklais ir taip toliau jau laikas išardyti tą užburtą ratą ir užmėgsti dialogą tarp atitinkamų šalių, e, tarpininkauti e, per Afrikos valstybių sąjungą ir imtis kitų veiksmų. Ačiū. Dabar e, ponės Argentinė pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Staiga visiems labai parūpo Burundis, kaip matau. Na, gal ir neblogai. Jau prieš dvi savaitės turėjome išvykti į Burundį su David Martinu, buvome stebėtojų misijos nariai. Vaizdelis buvo nekoks, bet dar nebuvo taip ir blogai. Keletas iššūkių, keletas sunkumų jau buvo iškilę, bet atrodė, kad viskas dar gali susitvarkyti. Deja, Po kelių dienų prasidėjo chaosas, prezidentas panoro kandidatuoti trečią kartą, tada prasidėjo pučas ir dabar yra viskas problematiška. Tad 29 birželio mėnesio įvyks rinkimai į parlamentą yra utopija. Aš manau, kad tie rinkimai negali būti teisėti, nes iš tikrųjų jie bus uh, susijęs su prievarta, su krize ir negalime sauliaisti siūsti net stebėtojų misijos, nes jie tos prievartos nesustabdys. Dabar tūkstančiai žmonių jau paliko šalį ir pabėgėlių srautas bus dar didesnis, prasideda persekiojimai, Ir dabar galime savęs tik tai paklausti, ką padarėme, kad taip neįvyktų, ar mes kažką pražiūrėjom, kažko nepastebėjom to, toje šalyje. Taigi dabar mes galime tik tai bejėgiškai stebėti, bet negalime vykti į rinkimų stebėjimo misiją, nes ji neparuošta. Ačiū dabar ponė Makevan. Dvi minutės. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau prisidėti prie, pritarti tam, ką pasakė kolegija Valenciano. Uh, Prieš 50-70 metų kai kurie iš mūsų giminaičių irgi nukentėjo labai stipriai, bet šiandien mums reikia kalbėti ne apie tai, reikia kalbėti apie tai, kad dabar šiomis dienomis Burundija yra labai sudėtinga situacija ir šalyje kažkas naudojas, toje šalyje susiklošusi sudėtinga situacija, dabar kažkas pas mus bando pasinaudoti savo politiniams kreditams susirinkti, tai yra pigus ir niekingas būdas ir neleidžia, tie žmonės neleidžia pradėti šios svarbios diskusijos tiems, kuriems jie tikrai rūpi. Mes gyvename demokratinėmis sąlygomis, mums pasisekė, kad mes gyvename, bet jūs piknaudžiaujate tomis demokratijos taisyklėmis ir pirmininkė, aš jūsų uh, E, ir savo ir visų kitų vardų noriu atsiprašyti jūsų ir visų kitų už tą susidariusią situaciją. Ačiū Jums už Jūsų gerus žodžius. Žinome, kad Burundija situacija nuo paskutinės mūsų diskusijos nei kiek nepagerėjo, ten labai sudėtinga situacija, aš esu informuota iš patikimų šaltinių, kad humanitarnė situacija labai prasta, policija žmonės persekioja, gazdina ir žmonės traukiasi iš šalies situacija labai nestabili ir labai sudėtinga visiems. Todėl žmonės bėga iš tos šalies. Aš nemanau, kad reikia sustabdyti humanitarinę pagalbą, kaip siūlo Jukip, kadangi žmonėms tos pagalbos tikrai reikia. Komisaras praeitą mėnesį mums pasakė, kad Europos Sąjunga labai smarkiai remia Burundio. Burundis yra viena iš pačių skurdžiausių pasaulio šalių, užimanti ko ne paskutinę vietą skurdžiausių šalių sąraše. Taigi manau, kad mes turime ir toliau remti šalį tokiu sunkiu jai laikotarpiu. Negali būti, kad paprasti žmonės turėtų sumokėti vis kainą už vyriausybės neatsakingumą. Uh, Mes turime priminti tai vyriausybei, kad ji pasirašė susitarimus, kurie, kuriuose įsipareigoja gerbti žmogaus teisės ir laikytis demokratinių taisyklių. Mes turime pasakyti aiškiai, kad stengsimės, kad rinkimai įvyktų. Ir norėčiau taip pat dar ir pagirti Davido Martino, mūsų stebėtojo darbą. Uh, Jis buvo ten nuvykęs prieš porą savaičių ir turime dar kartą aiškiai pasakyti, kad mes norim. Norime rinkimų, bet rinkimai turi vykti normaliomis sąlygomis ir aš tikiuosi, kad Burundžio politikai taip pat žino, kas pas mus vyksta ir stebi mūsų diskusijas ir kažkiek bent į tai sureaguos. Ačiū. Dabar vieną minutę kalbės Olivija Bergera. Basterekija. Dėkoju, pirmininkė. Belgijos institucijos vis dar e, lygina Burundžio ir Ruando situaciją. Ir Burundija jau yra taip pat žuvusių dėl to konflikto tarp tucių ir hucių. Ar tikrai Ruan, Burundis gali tapti dar vieną Ruandą? Politinė krizė yra, bet vis dėlto ji nėra gal tokia baisi. Prezidentas, prieštaraudamas konstitucijai ir Arušo susitarimui, mėgina trečią, kandidatuoti trečią kartą ir tai yra pagrindinė konflikto priežastis. Ką su tuo turi bendro Europą? Pasižiūrėkime, Ruandoje konfliktas buvo irgi ir etninis, ir politinis, ir mes nieko nedarėme, o dėl to žuvo 800 tūkstančių žmonių. Bankimūnas tada mm, nurodė, kad e, jungtinės tautos turėjo instrumentų sustabdyti tiems baisiems dalykams. Vieną kartą mes tą klaidą padarėm, tačiau jeigu antrą kartą vėl žiūrėsime nieko neveikdami, tai bus nusikaltimas. Dėkoju. Diskusiją šiuo klausimu baigsime, bet dar liko spontaniškų pasisakymų procedūra. Ponas Kaputo paprašė žodžio. Prašau. Grazie, prezidente. Purtro... Dėkoju, pirmininkė. Šis parlamentas dabar aptarinėja situaciją Burundiją, kuri be galo rimta. Buvo suimtas žurnalistas dar sausio mėnesį. O pastaraisiais mėnesiais prezidentas paliko šalį ir atrodo, kad jeigu vyks rinkimai, kils smurto rizika. Jau smurtas vyksta dabar. 200 tūkstančių žmonių pabėgo iš Burundžio, daug kas buvo suimta, daug žmonių buvo suimta, daug NVO išsakė nerimą dėl prezidento bandymų trečią kartą dalyvauti rinkimuose. Labai daug kritikos buvo išsakyta tiek iš e, jungtinių tautų atstovų, tiek kitų Afrikos lyderių. Turime ir Europos vardu aiškiai pasakyti, ką apie tai manome. Ir e, reikia e, užkirsti kelią tolesniam konfliktui toje šalyje. Toliau ponas Marijas. Dėkoju, pirmininkė. Dar sėki. Sykį mes šiame parlamente kalbame apie Burundi. Jau įspėjome apie šį konfliktą. Prezidentas ponas Gurunciza, pažeidamas Arušo susitarimus, bando kandidatuoti trečią kartą. Ir tai buvo paskutinis lašas perpildęs kantrybės taurę. E, Deja, gali prasidėti naujas pilietinis karas. Šimtai tūkstančių žmonių pabėgo į kaimininės šalis, kad išgyventų. Opozicijos nariai užpuldinėjami ir rinkimuose nebus užtikrinta demokratija. Oponentai patiria smurtą ir tai akivaizdu. Todėl Manome, kad tarptautinė bendruomenė ir ES privalo imtis iniciatyvų. ES turi e, nutraukti vystomąją paramą Burundžiui ir skirti tuos pinigus pabėgėliams remti. Dėkoju, sako pirmininkė, toliau kalbės ponas Jakovčič. Pirmininkė, komisarė, tikrasis klausimas yra štai koks ar dabar stebime naujo pilietinio karo pradžią? Ar chaosas kilęs Burundija paplės ir kitose šalise? Ir dar vienas klausimas. Kokie mūsų, kokios priemonės turime, kad užkirstume kelią dar vienam pilietiniam karui Burundyje? ir kad neleistume šiam konfliktui išsiplėsti į kaimininės valstybės, kuriuose taip pat greitai bus rinkimai. Turime daryti viską, kas mūsų valioje, kad ponas Ngurunziza nekandidatuotų trečiai kadencijai. Manau, kad tai vienintelis būdas veikti. Kitaip kils dar vienas pilietinis karas. Ačiū, toliau kalbės ponas Frunzulica. Afrikoje istorija kartojasi. Dar vienas prezidentas, kurio kadencija baigėsi, kaip įprasta, bando pakeisti konstituciją, kad išliktų valdžioje pasitelkdamas ir kariuomenę, ir taip pat kai kuriuos atstovus visuomenės. Ir dabar kyla pavojus, kad kils pilietinis karas. Aš noriu pagerbti nepriklausomų e, laikraščių žurnalistus ir jų drąsą ypač tuos, kurie pasakė, kad privalo ir toliau išlikti. Toks politinis nestabilumas Burundija nepriimtinas, nei kalbant apie geopolitinę situaciją, nei apie humanitarinę situaciją. Jau dabar e, nuo bado kenčiantis gyventojai dar labiau kenties. Komisarė, privalote poniai Mogerini pasakyti, kad atėjo laikas ES imtis veiksmų ir įsikišti, kad e, situacija, kuri yra neįmanomo sunkumo, būtų kaip nors išspręsta. Ačiū. Arena képviselő asszonynak adok szót. Dabar. Ponia Arena. Aš pritariu visiems kolegoms e, e, ir dėkoju už jų solidarumą išsakytą, parodytą Brundžio žmonėms. E, Afrikos sąjunga paskelbė, kad rinkimai nebuvo patenkinami, nes e, rinkimai nebuvo organizuoti tinkamomis sąlygomis. Taip pat ten nėra žiniasklaidos, nėra politinio pluraliteto. Mes privalome kartu tarptautinėje bendruomenėje dirbti e, ir palaikyti diplomatinius kontaktus, tačiau turime ir kitus instrumentus, pavyzdžiui, skirti pagalbą pilietinį visuomeniai, taip pat imtis individualių sankcijų. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, už kirsti, neišduoti vizų tam tikriems individams, taip pat užšaldyti lėšas tuos menų, kurie sukelia nestabilumą Brundyje ir vykdo nusikaltimus. Ačiū. Dėkuoju. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Bogdano. Matau, kad vėl grįžot į salę. Dabar žodis jums Vienai minutiai, prašom. Ačiū. Girdėjau, ką sakė kiti kolegos apie situaciją Burundyje. Europiečiai visų pirma nori imtis veiksmų, kurie būtų naudingi europiečiams. Uh, Bet e, kai kalbame apie tai, kiek žmonių žuva Burundija, irgi rūpi, kiek iš jų europiečių ir panašiai. Daugelis neteisėtų migrantų atvyksta prie mūsų sienų ir niekas nieko nedaro. Tik kalbame apie žmonių gelbėjimą viduržėmio jūroje migrantus e, Birmoje. Kam reikia apie visą tai kalbėti, jeigu nedarome nieko, e, ką europiečiai nori, kad mes darytume. Visiškai mums nerūpi Burundis e, ir tik tušiai apie tai kalbame, net nesuprantu kam. Turėtų būti gėda. Kolegos, baigiame e, šią diskusiją. Dabar e, suteiksiu žodį komisijos nariui Navračič, kuris kalbės komisijos vardu ir atsakys į išsakytas pastabas. Gerbiami parlamento nariai, manau, kad turėtume paremti Burundžio žmonės dėl to, kad ten padėtis yra itin sudėtinga, katastrofiška. Suprantu jūsų nuogastavimus ir esu atvirai nusiteikęs jūsų pasiūlymams. Uh, ir žinoma viską perduosiu vyriausiai įgaliuotiniai Mogerinė. Kadangi situacija labai sparčiai keičiasi ir dėl rezultatų negalime būti tikri, turime turėti omenyje visus įmanomus scenarius, visus variantus. Žinoma, tai neįmanoma. Turime pagalvoti apie konsultacijas pagal Kutonų susitarimo 96 straipsnį ir pasirūpinti tinkamomis priemonėmis, kurias galima būtų e, įgyvendinti. E, be kita ko, kalbu ir apie finansinę pagalbą. Taip pat e, turėtume atsižvelgti į bendrosios saugumo ir užsienio reikalų politikos priemonės, apie tai kalbėjo ir gerbiamas parlamento narys Telička. Taip pat e, turėtume dabar skirti prioritetą taikiam sprendimui ir politiniam dialogui. Todėl turime remti regioninės organizacijas Afrikos sąjungą, kad e, jos galėtų pagerinti situaciją, kad, bu, kad įvyktų normalūs rinkimai. Žinoma, e, stebime situaciją visais kampais ir, manau, pritartumėte tokiam paužiūriui ir jūs. Norėčiau ir toliau palaikyti su jumis ryšį šią temą ir tikrai labai palankiai vertinu parlamento vaidmenį sprendžiant šią labai svarbią problemą politinėje tarptautinėje darbo tvarkėje. Ačiū labai komisijos nariui, gerbiami nariai, norėčiau informuoti Jūs, kad baigiame diskusiją.